La seduta è aperta. Pradedame posėdį. Prašau, ponė Verhofštatė. La semaine dernière, nous avons eu la tristesse Praėjusią savaitę dėje mes sužinome liūdną